siektume pažangos visi kartu, kad laikytumėmės praktinio požiūrio, kuris būtų naudingas mums ateityje. Ačiū komisarui. Ačiū, kad trumpai kalbėjote. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Žodinis klausimas komisijai apie ES bulvių krakmolo sektorių po 2012 metų. Pirmiausia, dvi minutės kalbės ponia Delangė, klausimo autorė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisarė. EPP ir socialistų frakcija draugėjimės iniciatyvos surenkti diskus, diskusijas draugės su komisija. Uh, apie e, brūlių krakmolo sektorių Europoje. Mes turėjome finansų krizę ir dėl to šio sektoriaus e, ateičiai kyla didelis pavojus. Gali būti taip, kad jis apskritai išnyks iš šio žemynų, tačiau jis yra labai svarbus siekiant įgyvendinti tikslus nustatytus e, strategijoje Europa 2020. Mes žinome, kad e, e, išmokos šiam sektoriui buvo atsietos ir e, nuo 2012 metų ta esama paramos sistema bus pakeista atsietų išmokų sistema ir aš kategoriškai tam neprieštarauju, tačiau manau reikėtų laikytis lankstaus požiūrio. Mums reikia užtikrinti, kad bulvių krakmolo sektorius e, turėtų galimybę surasti naujas rinkas, labiau, kad turime didelį potencialą, kai kalbame apie biologinę e, ekonomiką ar e, ekologišką ekonomiką, aplinką tausojančią ekonomiką. Štai pavyzdžiui, ir gamyboje, plastiko gamyboje galima naudoti bulvių krakmolą arba chemijos pramonėje. Finansų krizės pasiekoje Pereimas e, šio sektoriaus, e, pereimas į kitą sistemą, jo parama šiam sektoriui ir jo restruktūrizavimui, restruktūrizavimui sėkmingam restruktūrizavimui kilo pavojus. Daugiau nei 60 procentų rinkos šios, šio, šiame sektorėje gali būti prarasta ES. Daugiau 10 e, tūkstančių darbo vietų tiesiogiai yra šiame sektorėje ir 15 tūkstančių um, ūkių tiekia savo produkciją rinkai. Ir taip tai yra labai svarbu ne tik mano e, šaliai Niderlandams, bet ir, pažiūrėjau, e, Lenkijai, Vokietijai, Danijai. Todėl, ponia komisijos nari, mes e, reikalaujame, kad šis sektorius galėtų, kad šiam sektoriu būtų padėta pereiti prie naujosios sistemos, kad būtų sušvelnintas pereimas prie laisvosios rinkos sąlygų, e, sušvelninti padariniai, e, kad būtų um, um, atitinkamai mobilizuotos lėšos ir ar komisija būtų pasiryžusi e, globalizacijos fondo lėšas panaudoti siekiančio tikslo, kadangi mes manome, kad e, tai yra būtina padaryti. Ir taip pat norėtume sužinoti, ar komisija e, pritartų mūsų nuomoniai, kad bulvių krakmolo sektorius e, būtent tausiau išteklius naudojančioje ekonomikoje gali svaidinti svarbesnį vaidmenį ir kad reikėtų taikyti tam tikras laikinasias pereinamasis priemonės būtent šiam sektoriui. Dėkoju. Ačiū dabar ponui Berman, suteikėme žodį. Ačiū ponė pirmininkė. Bulvių krakmolo sektorius po 2012 metų patirs tikrai e, sudėtingus e, pereimo prie kitos e, išmokų sistemos padarinius. Prarasime daugybę darbo vietų regionuose, kuriuose yra mažai darbdavių. Ir daugelis žmonių, kurie nori likti tose regionuose, bus priversti keliauti kitur, ieškoti kitur darbo vietų. Šiaurės e, vakarų Europoje e, tai ypatingai aštri problema. Todėl ES turi pasirūpinti savo žmonėmis. Mes kalbame ne apie kažkokias papildomas išlaidas, o kalbame apie tai, kad e, tos dar esančios subsidijos iš praeisių metų esančios subsidijos, subsidijų sistema turėtų būti reformuojama, kiek manoma, sušvelninant padarinius šiam sektoriui bulvių krakmolo sektorius yra susitaikęs su esama e, padėtimi ir su tuo, kad ateityje keisės išmokų sistema, tačiau reikėtų padėti, e, leisti regionams persiorientuoti, tiems regionams, kuriuose šis sektorius yra labai svarbus. Taigi dėkoju. Dabar komisijos narys, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju už šį klausimą. Komisija džiaugiasi šią galimybę pakalbėti apie krakmolo sektorių. Šio sektoriaus reforma yra reformos peržiūros dalis. Būtent sektoriaus prašymų taryba nusprendė, kad paramos atsijimas sutaptų kvotų sistemos pabaiga. Komisija siūlė laipsniškesnį metodą įvesti atsijimą dviem etapais. O sektoriaus argumentas buvo, kad dėlsimas arba tiksliau nedelsimas padėtų sektoriui pasiruošti kvotų panaikinimui ir transformacijai. Kitokius prašymus sunku būtų įgyveninti pagal biudžetą, netgi jeigu naudos gavėjai sutiktų gauti atsietą paramą restruktūrizavimo fondui įkurti tačiau tai ko gero nesukurtų pakankamos paskatos. Reglamentas, ko gero, įsigalios 2011 metų pradžioje ir ne anksčiau. Restruktūrizavimui liktų tik tai vieneri metai ir nepakankamas biudžetas. Ir anot sektoriaus atstovų parama sudarytų maždaug 40 procentų E, gamybos pajėgumų. Aš jau anksčiau sakiau, kad šių sprendimų peržiūra nėra net svarstoma. Šiuo metu mes norime nustatyti e, tokią tvarką, kuri būtų naudinga tam sektoriui ir e, krakmolo sektoriaus atstovai gali dalyvauti šitoje diskusijoje. Ačiū. Dabar ponas Jar, trys minutės EPP vardu kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. 7309 e, reglamentu e, yra sukūriamas bendroji e, žemės ūkio rinka ir yra keičiamos tam tikros taisyklės ir yra nuspręsta išmokų sistemą pakeisti pakeičianties atsietomis išmokomis. E, bulvių krakmolo sektoriaus e, sektorėje dirbantis ūkininkai e, nuo 2012 metų ims gauti atsietas išmokas ir tos išmokos ta parom, parama e, tai yra e, parama, kalbant apie atsitas išmokas, dėl jos priimti sprendimus e, valstybės narės gali ir savarankiškai ir tą daryti jau nuo 2010 metų. Remiantis e, žemės ūkio politikos veiksmingumo peržiūros sprendimais yra nuspręsta sektorių restruktūrizuoti ir uh, Tie žingsniai, restruktūrizavimo žingsniai šiam sektoriui yra iš tiesų labai sudėtingi. Ir ar jis yra pakankamai konkurencingas, parodys ateitis. Mažiau valstybės įkišimo, didesnis konkurencingumas, e, didesnis orientavimasis į rinką. Tai yra ta siekėmybė, kuri turėtų, e, kurios turėtų būti, kuri turėtų, dėl kurios turėtų būti padedama šio sektoriaus atstovams e, prisitaikyti prie naujų e, sąlygų. E, tie, kurie būtent šio sektoriaus ūkininkai, jie galės nuspręsti, ar toliau dirbti šio, šiame sektorije, ar orientuotis į kitas veiklos rušis. Bet ekonomikoje geri sprendimai E, yra paprastai geri, o kai jie yra blogi, tuomet yra e, vis tiek tam tikri sprendimai. Kai nepriimamas joks sprendimas, tai yra labai blogai žemės ūkiui. Tai yra ties, reiškia jam beveik mirti ir dėl to norėčiau paraginti komisiją paieškoti tinkamų būdų ir kelių, e, kaip padėti mūsų ūkininkams. Dėkoju. Gracias, señoría. Por el grupo Demócratas y Liberales, minuto y medio. Dėkoju, ponu Jar. Toliau ALDE frakcijos vardu žodis ponui Mulder. Ačiū, ponė pirmininkė. Idealiame pasaulyje yra patikrinama padėtis ir viskas vyksta taip, kaip mes planuojame, tačiau dėja taip nėra. Dabartinė situacija Jei ir, bus tok, ir toliau tokia bus, tuomet daugelis ūkių žlugs, kadangi e, parama yra pernelyg menka. Ir kainos, e, produktų kainos yra tiesiog e, katastrofiškai mažas ir jos tikrai nedidės. Bulvių krokmolą galima daug kur panaudoti įvairiose pramonės šakose ir e, dėl to, ko gero, jį būtų, tą sektorių būtų galima išsaugoti. Tačiau komisijos atsakymas neįkvepia mums optimizmo. Man atrodo, jei reikėtų dar pas, pa, panagrinėti situaciją ir intensyviai kalbėtis ir e, vesti dialogą su e, susijusiamis šalimis, kadangi Aš manau, kad bulvių krakmolo sektorius privalo likti gyvybingas, jisai turi išlikti ir komisija turi imtis atitinkamų priemonių. Dėkui. Ačiū ponui Mulder. Dabar vieną minutę kalbės ponas Vaičiakovski. Dziękuję, panie przewodniczący. W poprzednim. Dėkoju, pirmininkė. Per praeitą parlamento kadenciją aš Du kartus rengiau pranešimus susijusius su krakmolo kvotomis. Tad nuolat palaikiau ryšius su šio sektoriaus atstovais ir stengiausi atsižvelgti į pagidavimus tų šalių, kurios nebuvo patenkintos nustatytomis kvotomis. Jau tuomet supratau, kokia delikati yra ta pusiausvyra, kuri egzistuoja sektoriuje. Šiandien matome, kad visam sektoriu kyla grėsmė ir jis tiesiog gali dinkti. Man tai kelia didelį liūdėsi ir tikrai liūdna matyti, kaip sektorius po sektoriaus eina tą pačią linkme. Pieno produktai, cukraus sektorius, tabako sektorius, na, o dabar atėjo eilė ir bulvių krakmolo sektoriui. Jam irgi kyla tos pačios problemos. Dabar jau tikrai pats laikas viską gerai apsvarstyti ir pradėti plačias diskusijas šiuo klausimu. Na, o gal reikėtų viską daryti kitaip, reikėtų pažiūrėti, gal iš vis mes pradėjom pažeidinėti pačius pagrindinius principus. Dėkoju ponui Vojčiakovskijui, pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodis ponui Kalinovskijui. Ačiū pirmininkė. Mano įmonė gamino bulvių krakmalą jau daug metų ir kaip ir kiti šio sektoriaus atstovai visoje Europos Sąjungoje, aš manau, kad bulvių krakmalo gamybos mažinimas arba nutraukimas tikrai sukels didžiulių problemų. 2013 metais tikrai ekonominė prasme nukentės daug įmonių ir netgi daug valstybių, sakytumėm taip. Todėl aš pasisakau už dabar egzistuojančių priemonių išlaikymą, tų priemonių, kurios skirtos bulvių krakmului. Reikia minimalių kainų nustatymo, taip pat reikia bent jau minimalios paramos restruktūrizavimo tikslams. E, jei prisiminsime cukraus e, sektoriaus reformą, tai sakyčiau, kad cukraus pavyzdys nelabai geras pavyzdys šiuo atveju, todėl kad tuo met, kiek žinau, ūkininkams ir augintojams nelabai pasisekė. Dėkoju. Pone Kustinga. Ačiū pirmininkė. 20 procentų turėsime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, 20 procentų padidinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir 20 procentų sumažinti klimato kaitos veiksnius bei taupiau naudoti energiją. Tačiau kaip to pasiekti? Kaip to pasiekti, jeigu uždarinėjama daug sektorių, tokių, kurie galėtų prisidėti prie šių tikslų siekimo, pavyzdžiui, žemės ūkis? Kai kuriuose sektoriuose pradedama mažinti rinkos reglamentavimą ir po BŽUP būklės patikrinimo matėme, kad kai kuriuose sektoriuose įmonės tiesiog žlugo, nes buvo pakeista kvotų sistema, kitos taisyklės ir mes raginame komisiją nustatyti tam tikras priemonės, kurios galėtų suteikti garantijas bulbių krakmalo gamintojams tam tikrose regionuose, nes tai tikrai bus ypatingai svarbu ateityje. Dėkoju, ponas Kėlė. Jūs tikrai labai aktyvus šį vakarą, sako pirmininkas. Pirmininkė, taip, anksti kėlės nesigailėsi ir turbūt netgi galima sakyti, kad jei beveik vidurnaktį sėdėsi šioje salėje, tai irgi nesigailėsi, nes gausi galimybę pasisakyti. Uh, Bulvių krakmolo gaminimas ir apskritai bulvės yra ypatingai svarbus sektorius mūsų šaliai, nes bulvės yra pagrindinė kultūra auginama mūsų šalyje, bet per istoriją esame patyrę ir tragišką, saim taip, įvykį, nes dėl bulvių maro buvo sunaikinta e, tikrai visas derlius ir daugelis žmonių nukentėjo, mirė net 4 milijonai žmonių. Todėl Taigi, bulvių krakmalo sektorius ypatingai svarbus mūsų šaliai ir manau, kad bet kokios siūlomos priemonės turėtų būti atidžiai apsvarstytos ir turi būti apsvarstytos tų priemonių pasiekmes. Ir pirmininkė, ačiū Jums už pirmininkavimą šį vakarą ir ačiū, kad leidote man dar kartą pasakyti. Žodis komisarui. Well, Na, Turiu padėkoti už įdomias diskusijas. Pritariu nuomoniai, kad bulvių krakmolo sektorius turi tam tikrą vaidmenį ateityje, ypač ekologinį e, aspektą įvertinus. Aš taip pat sutinku, kad paramos atsiejimas gali sukelti gamintojams tam tikrų problemų, tačiau reikia atsižvelgti į biudžetą, taip pat į teisinį reglamentavimą kurį aš minėjau. Žemės ūkio generalinis direktoratas greitai gaus tyrimą apie šį sektorių ES ir diskusijos apie tai, kas vyks po 12 metų, dar vyksta. Aš esu tikras, kad bus galima rasti tinkamą sprendimą ir kad būsimos priemonės bus pranašesnės už dabartinės priemonės. Pone, jūs nesate kalbėtus rašė, bet galite vieną minutę kalbėti. Ačiū pirmininkė. Kelly uh, en zijn warme betoog over de aardappel. We hebben het hier over net iets andere aardappels dan de aardappels die. Pirmiausiai dėl kreipiuosi pana Kelly ir jo uh, uh, tai, ką jisai sakė apie, žu, apie bulvę. Uh, Bulvė bulviai nelygu, kai mes kalbame apie bulvių krakmolą, tai tikrai e, šis sektorius patirs didelių pratari, praradimų. Tada bus, e, kils būtinybė pereiti prie bulvių, kurios yra naudojamos žmonių maistų ir tada mes vėl turėsime problemų. Ar e, į tai jūs žvelgiate tikrai neutraliai, kreipiuosi į komisiją?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 Ačiū poniai Delangė. Pone komisijos narė, ar jūs norėjote ką nors pridurti? Ok, ok. Uh... Komisaras neprašo žodžio. Na, vadinasi,